primtų. Dabar norėčiau informuoti, kad Danielis Varela atsisako savo mandato Europos parlamente nuo 2009 metų kovo 10 dienos, tai yra nuo vakar. Pagal mūsų vidaus tvarkos svarsyklių ketvirtas straipsnių pirmą dalį turėčiau pasakyti, kad pareiškimą priimame ir, ir e, turime informuoti jo valstybę dėl šios informacijos. O dabar žodinį.